Kolleginnen und Kollegen, bitte Platz zu nehmen. Mėly kolegos, prašom susėsti. Vakar neturėjome laiko aptarti e, nuomonę dėl privataus sektoriaus ir vystimosi, todėl tai siūlau tai padaryti dabar prieš balsuojant ir prašau ponę Lozang trumpai pristatyti E, šią, šį pranešimą, šią nuomonę, po to šešėlinį pranešėjas galės pasakyti, jeigu turi ką pasakyti. Ir išdėstyti savo nuomonės dėl balsavimo, pati nuomonė. Toks pranešimas rengiamas vystimosi komitete, pranešėjas yra ponas Deva. Pane Liauzin, aš e, galiu kalbėti labai trumpai. Pirmiausia, noriu padėkoti sekretariatui už gerą bendradarbiavimą. Taip pat noriu padėkoti kolegoms už daug konstruktyvių pakeitimų. Mes visi esame įstikinę, kad vystimas yra ta politika, kuri padeda mums kovoti su skurdu. Visi turbūt sutinkame, kad svarbu užtikrinti, jog parama būtų teikiama ten, kur jos reikia. Žinoma, bendrovėms tai nėra kautinis tikslas, tai yra skatinti vystimąsi šalyse, nes joms svarbiausia yra uždirbti, yra daug dokumentuotų pavyzdžių, kuomet matome, kad bendrovės pažinėja žmogaus teisės ar kenkia aplinkai, mums reikia privalomų tarptautinių standartų verslui. Yra pavojus, kad Europos bendrovės darys spaudimas, iš, ištums vietos bendrovės ir paslaugų teikėjus iš rinkos, todėl reikia užtikrinti, kad būtų plėtojama vidaus rinka. Nuomonės tikslas yra iškelti šios svarbius aspektus ir numatyti tam tikrą vaidmenį verslui tvaraus vystimosi srityje. Aišku, yra tam tikrie apribojimai, įtraukiant privatų į sektorių ir pakeitimų e, pagrindų pavyko parengti kompromisinių pakeitimų. Aš tikiuosi, kad e, kompromisiniai pakeitimai susilauks daugumos palaikymo. Ačiū. Ačiū, ponė Liauzai. Ponas Kurčiuk. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, pakeitimai atsižvelgia į privataus sektoriaus vaidmenį, galvojant apie es vystimosi bendarbiavimą, skurdo mažinimo tikslus. Privatus sektorius turi potencialą prisidėti prie tvaraus efektyvaus vystimosi, kadangi ekonomikos vystimasis yra raktas į skurdo mažinimą ir naikinimą. Aišku, to galima pasakyti tik per žmogaus teisų stiprinimą, demokratijos stiprinimą, e, e, geros valdysenos įstatymo viršenybės stiprinimą. Europos Sąjunga turi akcentuoti akcentuoti įmonių socialinės atsakomybės ir privatos valstybinio sektoriaus partnerystės svarbą. Po 2015 metų vystimosi darbo tvarkėje ypatingas dėmesys turi būti skirtas skurdo mažinimui. Ta prasme, pirmininkė kolegos, noriu paskatinti visus kolegas balsuoti už nuomonę. Ačiū. Thank you very much, Mr. Kirčiuk. Now I give the... Ačiū, pana Kirčiuk. Dabar Kristian Prėda. Ačiū, pirmininkė. Deja, panaštitina mūsų šešėlinis pranešės nedalyvauja posėdėje šiandien. Nekartosiu visų dialogo dėl šio pranešimo peripecijų, bet mūsų frakcija nusprendė balsuoti prieš, kadangi tai yra pranešimas, kuris dar kartą pakartoja kelias pastangas įdėtas šias rytė, tačiau tai yra marksistinė leninistinė ideologija, mm, kartuojama dėl privataus sektoriaus ir tikrai negalime sveikinti tokių ideologinių kairės, kairiųjų pusės pasiūlymų. Ačiū. Ačiū panai Priedai, dabar panas Haut. Yeah, Ačiū. Mano frakcijos vardu noriu pasakyti, kad balsuosime už šią nuomonę. Žinau, kad kai kurie iš mūsų kolegų EPP turi tam tikrų išlygų ir um, mane nustebino šešilinių sustikimas. Mačiau tokių argumentų, kurie, man atrodo, labiau pasisako apie parlamentą, o ne šį konkretų klausimą. Mm, kai kurios frakcijos sako, kad privatus sektorius neturi jokio vaidmens vystimosi srityje, kiti teigia, kad tai yra geriausias sektorius, kuris turi būti svarbesnis už visus kitus elementus. Ir, na, mano frakcijos pozicija yra daug protingesnė. Mes pripažįstame privataus sektoriaus svarbu vaidinamą vaidmenį, bet taip pat galvojame, kad reikia akcentuoti įmonių socialinę atsakomybę, žmogaus teises ir taip toliau. Mes galvojame, kad um, privatus sektorius galėtų daugiau padaryti. Aišku, yra apgailės tauju dėl to, kad mm, per nelik daug sutelkiamas dėmesys į mūsų vidinį susiskaldimą, o ne į konkrečiai svarstamą klausimą. Mes galvojame, kad reikia akcentuoti verslą, žmogaus teises, verslo, su verslo žmonėmis nuolat susitinku ir man atrodo, jie mm, daug, daug protingesnį požiūrį demonstruoja nei Europos parlamentas ir manau, kad mes turėtume vadovautis tuo. Ačiū, panas Samakas. What... Noriu pakartoti, ką kolega iš APP pasakė kad mes galvojame, kad ši nuomonė yra ideologinė, t, t, pa, kairiųjų, aš esu kairiųjų parengta nuomonė, mes nepalaikysime jos. Schaffenhauser. Oui, euh, Taip, pirmininkė. Šiame pranešime yra pozityvių elementų, kuriuos reikia pripažinti. Čia yra kita ko kalbama apie mokesčių Um, slėpimą ir visą tą skolos naštą, kuri yra pagrindinė priežastis, kodėl Afrika nesivysto. Tačiau šiame pranešime vizija yra visiškai klaidinga. Aš pats pasisakiau, aš pats džiaugiuosi uh, tuo, kad galėsiu paremti uh, mažas įmonės. Uh, kad būtų galima iš tikrųjų privatų sektorių įtraukti į vystimąsi. O šiame pranešime vizija orientuota tik tai į valstybę. Tai iš tikrųjų yra visiška nesėkmė Afrikoje. Aš galvočiau apie Alžyrą ar kitas valstybės, kurios bandė pritaikyti marksistinės tezes ir galiausiai atsidūrė tokioje labai sudėtingoje situacijoje, kuomet jos visiškai nesivysto ir situacija dar blogesnė pas jas nei kitose valstybėse. Um, taigi mes turėsime balsuoti prieš šį pranešimą, nežiūrint to, kad kai kurie elementai yra pozityvūs. Merci beaucoup, monsieur Schaffhauser. Ačiū, pana Schaffhauser. Pane Liozink. Ar norite kažką dar pasakyti prieš balsavimą? Ačiū, aš manau, pirmininkė kad, na, nedaug ką ir turėčiau pridurti. Noriu tik pasakyti, kad visuomet mane stebina tai, kad nėra detaliai aptariami tie elementai, kurie surašyti pranešime, bet yra tik tai išsakomi o, priekaištai. Man atrodo, kad darbas, kuris yra sudėtas į šį pranešimą, davė tikrai subalansuotą rezultatą. Guess, uh, the... Ačiū. Mm, kadangi baigiame diskusijas, galime perėti prie balsavimo. Ces amendements. Damen und Herren, wir kommen zur Abstimmung. Ponios ir ponai, periname prie balsavimo. Pirmas kompromisas. Panašu, viskas bus labai sveitinga. Kas pasisako už pirmą dalį? Prieš susilaiko priimta. Antra dalis kas už? Kas prieš susilaiko atmesta. Norite pasitikrinti? Prašom. Die Abstimmung ist 24 zu 35 knapp abgelehnt. 24 už 35 prieš atmesta. Nedidelė persvara. Taip, taip tą jau padarėme, o toliau čia neįmanoma suprasti, kas yra tuose sąrašuose, kas čia tie minusai. Dabar pakeitimas ne, tas atkrenta. Tai aštuntas pakeitimas tada. Aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Dešimtas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 13. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Ne, taip, tikrai nemačiau. 11 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 13 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 15 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 17 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 18 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Antras kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Balsuoti baigiame. 33 zu 27. 33 už, 27 prieš, tai priimta. Toliau 30 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko priimta 31 už, prieš susilaiko priimta 32 kas už, kas prieš susilaiko priimta 33 kas už, kas prieš susilaiko priimta 34 kas už, kas prieš susilaiko priimta 35 kas už, kas prieš susilaiko. Manau, turime pasitikrinti dėl 35. Ich glaube, es ist angenommen. Die Abstimmung ist geschlossen. Mit Balsuoti baigiame. 35 už 21 prieš priimta. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 44 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Ketvirtas kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Tuomet iš karto penktas kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaiko, priimta. Penkiasdešimt šeštas tada pakeitimas. Pana Bargezio, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Penkiasdešimt septintas už, prieš, susilaiko, atmesta. 59. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Šeštas kompromisas, dvi dalis, kas už pirmą dalį, kas prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 68 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 69 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 70 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 71 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 72 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 73 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Septintas kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Tuomet periname prie 79 pakeitimo, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 80 kas už, kas prieš susilaiko priimta. Dabar galutinis Elektroninis balsavimas dėl nuomonės projekto viso. Hmm? Balsuoti baigiame. 34 už, 30 prieš. Patvirtinta. Ja, wer ist der Frau, wer hat er gerufen? Frau Lösing. Kažkas prašo žodžio, panė Liozing. Äh, in der Endabstimmung. Ačiū. Mano frakcija balsavo už äh, pranešimą galutinėme balsavime, nes mes norėjome, kad pranešimas būtų patvirtintas äh, be pakeitimų, bet mm, kadangi buvo patvirtintos kai kurios svarbios pozicijos pakeitimuose, svarbus pakeitimai buvo patvirtinti, tai aš atsijimu savo pavardę iš sąrašo tų, kurie balsavo už. Denn der Vorsitzende möchte sagen, Tai reiškia, kad pranešimas bus be pranešėjos pavardės. Pirmininkas irgi nenori, kad jo pavardė e, būtų prie šio pranešimo. Herzlichen Dank. Labai ačiū. Wir kommen jetzt zum Thema. O dabar periname prie kito darbo tvarkės klausimo. Kommentier ist da? Ja, da, genau. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 10. Ar ponia Matijas yra e, salėje? Dešimtas darbo tvarkės punktas. Delegacijos ryšiams su Mašeko šalimis e, vizitas į Beirutą. E, Kostalinės ir kiti kolegos dalyvavo delegacijoje į Beirutą. Pone Matijas, prašom. Brigada, presidente, posso aguardar um Please, quiet. Prašau tylos salėje. Pone Matijas, prašom. Socialist... Gal pirmininkė, aš palauksiu sekundėlę, kol salėje bus ramu. Ah. Thank you. Thank you. Obrigada, Presidente. Ačiū pirmininkė. Kaip jūs sakėte, vykome į misiją į, Leb į Libaną birželio 16-19 dienomis. Tik ką grįžome. Keturi parlamentarai buvo delegacijoje, aš pati kaip delegacijos vadovė, ponė Ramona Manesku, vicepirmininkė, ponė Kristina Vinbergin ir Andrija Kasolino. Ši misija buvo labai svarbi. Man tikrai džiugu, kai mm, pirmininkas nekreipė dėmesio į tai, kas vyksta salėje. Taigi, noriu pasakyti, kad misija buvo labai svarbi, atsižvelgiant į esamą kontekstą. Sirijoje ir Libane dabar kritinis momentas, atsižvelginti tai, kad Sirijoje yra karas ir noriu pasidalyti su jumis kai kuriomis išvadomis, kurias padarėme uh, per šią misiją. Žinau, kad komiteto nariai gavo pranešimą spaudai, kurį parengėme mm, vizito pabaigoje. Po misijos aš manau, kad mm, pagrindinės išvadas rasite mm, šiame pranešime spaudai. Aš tikiuosi, kad turėjote galimybę perskaityti ir kalbėsiu dabar labai trumpai. Tai tiesiog kelios tokios, keli komentarai. Uh, dėl dabartinės situacijos ir dėl politinio konteksto. Taigi, galvojant apie misiją, reikia pasakyti, kad dvi dienas skyrėme grinai Libanui ir vieną dieną skyrėme grinai situacijai Sirijoje. Susitikome su Libano valdžia. Ne vien tik tai parlamentarais, bet ir ministrų pirmininku, keturių politinių partijų atstovais, judėjimo už ateitį Hezbollah. Kitai, su kitais pareigūnais, su parlamento pirmininku Žaža negalėjome susitikti, Šumlais irgi negalėjome susitikti, kadangi mm, nesutapo mūsų darbo atverkės Mes ketiname su jais susitikti iš pat pradžių. Turėjome galimybę susitikti su mm, kariškių atstovais, NVO atstovais, kai kuriais e, jungtinių tautų, e, jungtinių tautų pabėgėlių e, biuro mm, atstovais. Taigi, e, dėl Libano ir dėl e, pabėgėlių krizės ir situacijos Sirijoje. E, Kristina Vimers kolegė yra salėje, kitų nematau, nematau ponios Manesko ar konzulinį salėje. Gal aš pakviešiu ir panesimą pasisakyti mano pasisakymo pabaigoje, jeigu ji galėtų kažką papildyti mano pasisakymą. Taigi, dėl Libano šios misijos metu turėjome galimybę įvertinti esamą politinę padėtį. Ir buvo akivaizdu, kad mūsų vaidmuo buvo paskatinti politinius suinteresuotus asmenys įveikti tas institucinės problemas, su kuriomis jie dabar susidarė, siekiant, kad nacionalinės institucijos gerai dirbtų. Nu, aišku, reikia vertinti ir, ir e, prezidento rinkimų visą kontekstą, pasirengimą. Ir mes žiūrėjome į sprendimų prieimimo procesą, skalbame, kad Libano valdžia, Libano žmonės turi savo rankose laikyti visą sprendimų prieimimo procesą procesą. Mes kalbėjome apie tai, kadangi tai buvo vienas iš svarbiausių klausimų. Toliau dėl Sirijos pabėgėlių situacijos noriu pasakyti, kad nuvykau į Siriją Libaną 2013 dar metais Mm, tuomet buvo Sirijos pabėgėlių Libane jau per 300 tūkstančių. Ir jau tada 2013 metais, kai lankiausi, ten buvo pasakyta, kad jau visos galimybių ribos yra viršytos. Tai yra maža valstybė, vos 4 milijonai gyventojų. Tokia valstybė priėmė beveik 2 milijonus pabėgėlių, turi, pati turėdama vos 4 milijonus gyventojų, tai iš tikrųjų tokiai mažai valstybei tai yra milžiniška našta. Mm. Ir kas trečias žmogus gyvenantis dabar šioje valstybėje yra pabėgėlis. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad turime suvokti, kokias milžiniškas pastangas Libano valdžia, Libano žmonės sudėjo tuo klausimu, kiek pagalbos sutikė pabėgėliams. Mes turime pripažinti ir jungtinių tautų agentūros dirbančios vienoje vietoje vaidmenį, ES misijos dirbančios ten vaidmenį taip pat, e, bandant išspręsti tą kritinę situaciją. Bet aišku, kad turime padaryti daug daugiau. Manau, kad Europos parlamentas turi išsakyti tvirtą poziciją dėl Europos Sąjungos reakcijos e, į pabėgėlių situaciją. Tai yra tokia nesubalansuota situacija, tai iš tikrųjų gėda, kad uh, yra valstybių narių, kurios atsisako priimti vos kelis šimtus pabėgėlių, kai tuo tarpu yra tokios valstybės, kur, kaip Libanas, kur yra milijonai pabėgėlių. Ir jie yra priimti toje valstybėje. Mes um, turėjome galimybę apžiūrėti, kai kur, kaip vykdomi kai kurie projektai vietoje, pažiūrėjau, švietimo projektai, kaip yra um, kuriamos pabėgėlių stovyklos. Mes turėjome galimybę pasikalbėti su kai, su kai kuriomis šeimomis. Reikia pasakyti, kad tokio tipo situacija yra netvari, ji negali išlikti kaip po tokia ir tik kas ketvirtas vaikas turi galimybę lankyti mokyklą. Jungtinių tautų pabėgėlių komisaro biuras sugebėjo per pastarosius kelis mėnesius išdalinti tik 19 dolerių vienam pabėgėliui išlaidoms ir tai yra labai mažos sumos, aišku, dėl visų finansinių problemų. O turint omenyje, kiek e, Sirijos e, šeimos turi sumokėti už tai, kad galėtų gyventi pabėgėlių stovyklose, kad turėtų stogą virš galvos, kad galėtų leisti vaiką į mokyklą, tai ta nuoma gali siekti net kelius šimtus dolerių per mėnesį, o 19 dolerių vienam pabėgėliui, ką tai reiškia, tai nieko. Aišku, kad tie žmonės neša milžinišką naštą Aš kalbu ir apie pabėgėlius, bet aš kalbu taip pat ir apie Libano visuomenę, Libano žmonės, kurie parodė milžinišką solidarumą, tačiau aišku, kad viskam yra ribos ir, ir fizinės, ir ekonominės, ir, ir kitokios ribos. Ir todėl Libanas nusprendė uždaryti sieną, uždaryti duris didesniam pabėgėlių antplūdžiui. Aišku, kad tai yra nepaprastai svarbus klausimas jungtinės tautos, jungtinių tautų ekspertai yra pareiškę, kad galbūt tikrai tai nėra realistiškas sprendimas, turint omenyje Libano geografinę padėtį, bendrą padėtį ten. Bet kas yra akivaizdu, tai kad situacija Sirijoje turėjo milžiniško poveikio Libano visuomeniai. Ir pabaigai jum pasvarstymui norėčiau pateikti tokią mintį. Uh, atsižvelgiant į tas milžiniškas pastangas, kurias sudėjo Libano žmonės, Libano valdžia, atsižvelgiant į tuos milžiniškus finansinius sunkumus ir, ir tas problemas, su kuriamis susidurė ir jungtinių tautų agentūros dirbančios ten, atsižvelgiant į visą tai, ką aš jums tik e, pristačiau, man atrodo, ką būtina padaryti, tai turime užtikrinti didesnį ES dalyvavimą, įsitraukimą. Mes negalime stovėti rankas sudėję, žiūrėdami, kaip, kaip ta situacija ten vystosi. Nebuvau e, posėdėje, kaip pane Magerinį e, atvykusi kalbėjosi su jumis, bet 12 e, milijonų eurų kurie yra numatyti patru, patruliavimui Man atrodo, tie pinigai galėtų būti panaudoti visiškai kitiems tikslams. Tai yra tik politiniai pasirinkimai. Ir um, mes turėtume pagalvoti apie tos politinius sprendimus, kuriuos priimame čia parlamente. 12 um, milijonų vakar numatyti patruliavimui. Tai vienas dalykas, bet kai eina kalba apie um, realią pagalbą pabėgėliams, tai tos politinės valios uh, menkai tai yra ir uh, jos labai trūksta, galvojant apie situaciją Sirijoje. Kaip aš jau sakiau, mes turėjome galimybę vieną dieną skirti Sirijai, sutelkti dėmesį į situaciją Sirijoje konkrečiai. Mes susitikome su jungtinių tautų ambasadoriais vietoje, mes susitikome su įvairiomis interesuotomis šalimis, plačiosios visuomenės atstovais, turėjome galimybę susitikti su ponia Valemata kuri yra Junktinių tautų vyriausiai pasintinė Sirijoje. Turėjome galimybę mm, gauti informacijos dėl to, kas vyksta vietoje. Mes iš tikrųjų buvome Libane ir neturėjome galimybės fiziškai nuvykti į Siriją, taigi visą tą informaciją mes išklausėme būdami Libane. Ta aš turiu pasakyti, Ir reikia pasakyti, kad vidutinio gyvenimo trukmė Sirijoje nuo 75 sutrumpėjo dabar iki 55 metų. Tai yra 20 metų nubraukta nuo vidutinės gyvenimo trukmės per pastarosius ketverius metus. Tai yra labai daug. Ir galiausiai keli pastebėjimai ką mes išgirdome ten vietoje iš įvairių pareigūnų, iš tų žmonių, su kuriais e, susitikome, su kuriais kalbėjomės, iš to, ką išgirdome iš jungtinių tautų įvairių misijų atstovų ten. Taigi, ką mes išgirdome. E, žiniasklaida bando daryti skirtumą tarp tų įvairių grupių. Um, kaip aš jau sakiau, yra kai kurių teroristinių grupių, um, kai kurias bandoma teroristinės grupės priskyti, kaip ir, nus, kai, kad jos tarsi yra nusaikesnės, švelnesnės grupės, jau neįmanoma. Teroristinė grupė negali būti nuosaiki teroristinė grupė. Tai kaip ją bevadintų, ji yra tokia, kokia yra. Uh, tiesiog mes turime pasirūpinti, kad mm, teroristai nebūtų skirstomi į kažkokias tai grupės. Teroristai yra teroristai, ar jie būtų Daesh, Nasar ar kitos grupės, tai yra teroristai. Pane Matėda labai aišku pareiškimą padarė, pasakydama, kad tikrai negalima uh, skirstyti teroristinių grupių į skirtingas grupės, reikia imtis nuoseklių, suderintų veiksmų, kovojant su terorizmu bendrai ir negalima čia jų kažkaip kvalifikuoti į vienokias ar kitokias grupės pagal tai, ką jie daro vietoje, ne, e, ten vietoje, nes tikrai nėra skirtumo, tai yra tiesiog teroristinės grupės. Ir galvojant apie mm, finansavimą, ginklų tiekimą teroristinėms grupėms, turi būti dedamos pastangos, kad tai būtų sustabdyta. Yra e, bandoma žmonės užverbuoti, apmokyti karui Sirijoje. Ir e, visa tai yra tik tai alyvos pilimas toliau ir, ir nes žudynės tęsis ir niekas nesikeis. Taigi, kai eina kalba apie e, ginklų pardavimą, e, teroristų grupės, kaip jos bebūtų vadinamos, nėra skirtumo, tai yra tiesiog teroristinės grupės, nėra tokio dalyko kaip nuosaiky teroristinė grupė. Uh, Tai jeigu bandai pardavinėti ginklus tokioms grupėms, tai realiai tik tai esi bendrininkas toje baisioje situacijoje, kur yra ten. Ir prie, jau prieš nuvykdama ten aš akivaizdžiai supratau, kad mes būtinai ten turime dirbti ir aš manau, kad mes tikrai turime turėti misiją ir Sirijai. Galime apsimesti, kad ten klausimų kažkokiu tai nėra, kad mes neturime jokių santykių su Sirija, taip, bet aš manau, mes turime rasti tų galimybių, mes turime sugebėti kažkokiu tai būdu nuvykti į Siriją. Mes turime būti ten, mes turime, turėti, turime rasti galimybę uh, kalbėti su partneriais, mes turime sugebėti suformuoti delegaciją ir vykti ten. Uh, Ir tikrai negali būti jokių interpretavimų dėl dabartinių mūsų diplomatinių santykių. Mūsų pareiga yra bent jau pabandyti nusiųsti misiją į Siriją. Eh, tack för ordet. Ačiū, ponė pirmininkė, kad suteikėt žodį. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems e, kolegoms, kurie surengė štai šitą e, kelionę, e, nes tai iš tikrųjų buvo fantastiška, fantastiška viešnagė. Buvo labai turininga programa nuo ankstyvo ryto iki vėlaus vakaro ir tai buvo labai įdomu, intensyvu, daug ko pasimokėm. E, kartu tikrai tam tikrais atvejais daug emocijų sukėlė ir net baimės. Ir mes susitikom su įvairiom organizacijom, ministrų pirmininku ir įvairiom organizacijom, nevyriausybinėm organizacijom. Visi tie susitikimai buvo labai svarbus. Ir, ir visa tai vyko per tokį trumpą laiką. Uh, kartu viena, vienas parlamento narys man pasakė, e, Libanas tai yra tiksinti bomba. Kitas parlamentaras man sakė, e, Libano, Libanas e, iš tikrųjų gyvena katastrofos sąlygomis, nes viena vertus taip yra milijonai pabėgėlių ir, ir po, po, po dviejų, prieš vėlgi dviejus metus, kaip sakant, siena pasidarė visiškai e, lengvai pereinama. Tad iš tikrųjų šalis e, gyvena absoliučios krizės sąlygomis ir, ir, ir vietos e, gyventojai, nepaisant tokių sudėtingų sąlygų, dar turi padėti milijonams pabėgėlių. Ir kai šalį per tokį trumpą laiką užplūsta tiek žmonių, tai suprantama, yra didžiulė e, problema susijusi su tų žmonių integracija, nes tada kyla ir vėlgi konfliktų dėl darbo vietų. Ir e, kaip jau buvo pasakyta, kad e, labai svarbu kartu, kad, sakykime, ir Sirijos pabėgėlių vaikai lankytų mokyklas, nes iš tikrųjų e, labai svarbu, nepaprastai svarbu sudaryti e, sąlygas pabėgėlių vaikams tęsti mokslus. Tad vėlgi mes turėtume išvelgti šiuo atveju štai šitą problemą, mes turėtume išmokti padėti žmonėms gyvenantiems vietoje, pabėgėlių stovykloje, stovyklose, kad šios kad vaikai galėtų lankyti mokyklą ir vėlgi gal, turėtume padėti tokiems, tokioms organizacijoms kaip žemdirbių organizacija, kuri vėlgi prisideda prie aprūpinimo maisto produktais pabėgėlių stovyklose. Taip, ką dar galėčiau pasakyti, galėčiau daug ką pasakyti. Labai svarbu, kad e, iš tikrųjų mes iki galo suvoktume e, visų šitų reiškinių, pabėgėlių sąlygų, terorizmo, e, visą vaizdą. Ir kaip Marisa sakė, labai svarbu, kad vėlgi mes e, šiaip jau e, turėtume kartu ir nuvykti į vietą, kad įsitikintume savo atimi, akimis, kokia yra e, padėtis, kad ne vien kalbėtume čia, šiuose rūmuose. Bet kita vertus, kaip išspręsti paminėtas problemas nėra jau taip paprasta. Kita vertus, mes turėtume kartu į situaciją pažvelgti ir naujomis akimis. Pirmiausia, padėti žmonėms, kurie yra ten vietoje, padėti e, e, pasirūpinti švietimu, mokymu, pas, pasirūpinti įvairių esamų fondų, organizacijų lėšomis Tad tą norėjau pasakyti. Ačiū. Sì, non voglio aggiungere molte cose alle già dette dalle mie colleghe. Ponas Kolozino, aš negalėčiau labai daug ką pridurti greta to, ką pasakė kolegos, kolegės. Norėčiau kitą vertus pakalbėti e, apie tai, ką, ką, ką, ką pamačiau vietoje. Taip, e, vėlgi e, kalbam apie e, šimtus tūkstančių Sirijos pabėgėlių, kurių labai daug yra uh, E, Libane, daug yra kaimininėse valstybėse, bet kita vertus, kas labiausia e, krinta į akis, tai e, jaunimas. Jaunimas nuo 16 iki 18 metų, būtent jie dominuoja tokiuose pabėgėlių stovyklose. Ir todėl Ir kita vertus, vėlgi e, turėtume suvokti, kad būtent tokie jaunuoliai, visa, visa karta e, e, gali būti prarasta dėl to, kad jie gyvena sąlygomis, kurios yra idealios teroristams puoselėti. Tad kartais vėlgi buvo toks įspūdis, kad e, e, tokių problemų sprendimas, tai yra ar nepakankamas sprendimas, e, vėlgi to rezultatas galėtų būti, kaip sakiau, viso, visos jaunimo kartos praradimas. Tad mes iš tikrųjų turėtume e, nuolat kalbėti apie, apie tuos žmonės ir mes turėtume iš tikrųjų e, or, orientuoti e, e mūsų projektus būtent į, į, į tokius, būtent tas žmonių grupės, kad neprarastume tos visos jaunimo kartos. Galėtume, aišku, pasiremti ir turimomis tarptautinėmis struktūromis, kurios irgi įvairiais aspektais galėtų prisidėti prie projektų įgyvendinimų. Nes nepamirškime, mes vis dėlto turim pakankamai lėšų, E, kurios numatytos e, tokiems atvejams. Tačiau jeigu mes sugebėtume tas lėšas nukreipti e, į konkrečius tikslus ir pirmiausia orientuoti būtent į jaunimą, tai iš tikrųjų tai tada galė, tuo galėtume prisidėti prie e, tam tikros pusiausviros įtvirtinimo ir kartu prie palankesnės mums Europai e, padėties nes vėlgi iš, iš, iš tikrųjų Iš tikrųjų, taip, galima kalbėti apie, apie bendros pusiausviros ne, nebuvimą, bet kita vertus, ES, Europos parlamentas galėtų vis dėlto pasvarstyti, kaip būtų galima uh, sukurti, tai yra palaikyti dialogą, be visa kita, pirmiausia, su Sirijos parlamentu. Pone Alijo Mary. Labai ačiū, ponė pirmininkė, norėčiau e, padėkoti delegacijoms nariams, kurie papasakojo būtent apie Sirijos pabėgėlių padėtį. Tačiau yra dar keletas dalykų, kurie nepakankamai, mano galva, buvo paminėti ir Aš prisimenu savo tą paskutinius apsilankimus Libane. Turiu galvoje štai ką, kiek e, būtent e, pabėgėlių srautai veikia pačių libaniečių e, gyvenimą, gyvenimo sąlygas, nes tai yra tikrai didžiulė problema. Turiu galvoje pirmiausia darbo vietas e, esančias e, Libane, nes dažnai pabėgėliai dirba už menkesnius atlyginimus, bet to tokie pabėgėlių srautai daro didžiulį poveikį kartu ir būstų padėčiai, būstų nepakanka, kartu e, daro poveikį ar apskritai vidiniam saugumui šalyje didėja nusikalstamumas. Ir kartu vėlgi galima kalbėti ir apie tam tikrą kultūrinį poveikį, nes pabėgėliai vis dėlto ne tos pačios kultūros kaip libaniečiai. Ir čia vėlgi, kaip buvo pasakyta, e, būtent, e, kad labai svarbu kalbėti ir apie būtent poveikį tiems visiems dalykams. Turėtume mąstyti, būtent geriau suvokti, poveikį, kurį daro būtent tokie pabėgėlio srautai ir būtent atsakas į tai, kurio kol kas nepakanka ir dabar mastau vėlgi apie kitas šalis esančias ties Persijos įlanka, E, jos irgi galėtų prisidėti prie problemų sprendimo, nes aš įsivaizduoju, kad ir e, jos turėtų būti suinteresuotos stabil, stabil, stabilumu būtent e, šio, savo kaimininėse šalyse. Tad aš norėčiau ir paklausti, ar būtent apie tai irgi buvo kalbama per sustikimus. Kuso permy. Labai ačiū, ponė pirmininkė, ir labai ačiū už šią informaciją. Dar norėčiau pateikti keletą kitų dalykų. Kai susitikot su tai, e, ponu Mistūra, tai buvo kalbama apie e, būtent laikiną ugnies nutraukimą e, vietoje. Norėčiau tikrai daugiau apie tai sužinoti. Ir manyčiau, kad tikrai reikėtų sudaryti delegaciją, kuri vyktų ir į Siriją. Turiu galvoje ne vien tik tai delegaciją, kurioje dalyvautų parlamento nariai, bet kita vertus taip mes tokia delegacija galėtų sus, susitikti su įvairiom suinteresuotom šalim. Labai svarbu užmėgsti ryšius, užmėgsti dialogą kartu ir su kitomis e, kaimininėmis e, valstybėmis. Na ir aš tikrai pritarčiau būtent tokiai misijai į Siriją, kuri prisidėtų prie konfliktų sprendimo. Orvin Mike. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, aš lankiausi Sirijoje kelias dienas, kalbėjausi su įvairiais žmonėmis, su kuriais paprastai jūs nesikalbat. Man šiaip jau atrodo kur kas labai svarbiau būti Sirijoje ir matyti savo akimis. Dabar tam, kad būtų galima išvengti holokausto, kad būtų galima išvengti tūkstančių žmonių mirties, tai keliasi tai paremti e, Basadą Asadą. Jis jums patinka, nepatinka, bet reikia pasakyti štai ką ginklai, kuriu, kuriuos dabar teikiam demokratiniai Sirijos armijai, patenka kalifato kariams, e, daeš kariams. Tad mes turėtume padėti žmonėms, kurie norėtų išlaikyti įvairialypę Siriją, ne, ne homogenišką, bet daugia kultūrinę įvairialypę Siriją. Ir to garantas yra Bašaras Al-Safadas. Ir mes turėtume paremti. Paremti dabar, nes rytoj jau gali būti per vėlų. Labai ačiū. Obrigada, prezident. Um... Ehm, Pane Matijas, ačiū pirmininkė. Pirmiausia, dėkoju visiems už komentarus, už papildomą informaciją. Dėl paskutinio pasisakymo. Aišku, kad Sirijos ateitis turi būti Sirijos e, žmonių rankose, o ne kieno nors kito. Taigi turime užtikrinti, kad viskas būtų padaryta, kad būtent Sirijos žmonės galėtų priimti savo sprendimus. Todėl reikia ieškoti politinio sprendimo Sirijos krizai išspręsti. Ir nepilti alyvos į ugnį. Galimybė suorganizuoti trečią konferenciją, ar jūs minėjote e, Ženevos trečios susitikimą ar kažką panašaus, nelabai gal supratau jūsų klausimą. Sakyčiau, negalime ieškoti trečio Ženevas scenarijos, kol nebaigtas antrasis. Kad būtų pasiekta pažanga tokiuose konferencijose, tai reikia dar užbaigti ankstesnės konferencijos darbą, negalime remtis žlugusią konferenciją. Turime užtikrinti, kad būtų rasti politiniai sprendimai, taikus sprendimai toms problemoms, e, su kuriamis susiduria regionas. Pirmasis klausimas. Taip, situacija Libane ir poveikis Libano yra svarbus, svarbi problema, kalbėjome apie tai daug. Jūs minėjote socialinio dempingo problemas, nedarbo didėjimą, problemas, su kuriamis susiduria Libano žmonės. Tai tiesa. Dėl socialinio dempingo užimtumo situacija blogėja kalbantys su Sirijos pabėgėliais, išgirdome, kad, pavyzdžiui, vaikai įdarbinami rinkti e, metalo laužą po 25 kg per dieną, už tai jie gauna vieną dolerį per dieną. Tas pats e, e, ir moterų darbas, kuris atlyginimas labai menkai, neproporcingai jų pastangoms. Vaikai dirba taip, nes jie negali eiti į mokyklą. Girdėjote, ką sakė ponė Lindberg ir ponas Kotolinį. Reikia kažką padaryti, kad vaikai galėtų eiti į mokyklą. Tik tai vienas iš keturių vaikų lanko mokyklą, kiti dirba už dolerį per dieną. Aišku, kad šis klausimas yra svarbus Libano visuomenės prasme, ne tik dėl socialinio dempingo, bet taip pat ir būsto vandens, elektros atliekų klausimais visą tai yra svarbu. Ir aš manau, kad tai verčia mus gerokai pagalvoti. Libanas yra nedidelis, jo teritorija maža, tačiau ten yra 2 milijonai pabėgėlių, palestiniečių, siriečių. Tik įsivaizduokite, kad jeigu toks scenarius būtų pritaikytas mano šaliai, Portugalijai, jau perkeltume tokią situaciją į Portugaliją, tai pagal gyventojų tankumą, tai Portugalija turėtų būti 20 milijonų pabėgėlių. Ir tokiai šaliai kaip mano, taigi, pagal gyventojų dydį, tai kur, kur Portugalija gyvena 10 milijonų, tai e, turėtų būti 5 milijonai pabėgėlių. Reikia turėti tokius dalykus galvoje. Taip pat svarbus klausimai yra saugumas. O e, ir šį klausimą mes kelsime savo ataskaitoje. Dėl misijos Sirijoje aš sutinku su kolega, kad mes turime palaikyti dialogą su visomis pusėmis, jeigu norime, kad e, sprendimai būtų taikus, reikia kalbėtis su visais, tačiau ES vyriausybių vadovai nusprendė nutraukti diplomatinius santykius su Sirijos e, vyriausybė. Kiek žinau, Europos parlamentas nėra nutraukęs ryšių su Sirijos parlamentu, bent jau kiek aš žinau. Taigi mm, galbūt minimaliai mes e, galėtume bent jau atnaujinti kontaktus, kad atnaujintume kažkokius ryšius su Sirija, Sirija bent jau per parlamentą turime Mašeko delegaciją, kalbame su Sirija juk šiame parlamente. Galbūt reikia nustoti kalbėti apie juos, o kalbėtis su jais, palaikyti dialogą. Reikia visą tai žiūrėti rimtai ir parodyti bent jau minimalę pagarbą. Galbūt taip galėtume tęsti savo darbą. Reikia kalbėti su visais. Turime teisę ir pareigą kalbėti su partneriais Sirijos vyriausybėje. Tai būtų tai, ką norėčiau pabrėžti. Ir šią progą e, šią progą, matydama, kad jūs užsidėte ausinės, norėčiau pasakyti, kad, kad gerai rodyti pagarbą kitiems kalbantis. Manau, kad negražu, kad jūs pakvietėte mus e, pateikti informaciją apie delegacijos sulankymą, bet jūs mūsų nesiklausėte. Nežinau, ar supratote, ką mes čia kalbame. Netrodo, kad jūs kreipėte dėmesį ir klausėtės, ką mes kalbame. E, demokratinėmis sąlygomis reikia klausytis visų, ar patinka tau ar nepatinka. Aš, man atrodo, kad negražu kviesti delegaciją pateikti informaciją ir po to jos nesiklausyti. Weil ich Ihnen zugehört habe, kann ich Ihnen jetzt auch antworten. Na, galiu dabar atsakyti Jums, nes aš klausiausi Jūsų. Ir klausiausi gana atidžiai visų pasisakymų. Galima kritikuoti žmonės apie tai, kas įvyko per misiją, tačiau aš to nedarysiu. Aš per pastarosius 12-14 mėnesių tris kartus lankiausi Libijoje mm, ir vieną kartą su užsienio reikalų mm, delegacija, lankiausi pabėgėlių stovyklose. Mm, na, negalima jų vadinti pabėgėlių stovyklomis, nes be palestiniečių stovyklos daugiau kitų, kitų nėra. Jie turi 60 metų patirtis palestiniečių stovyklomis, todėl tokių stovyklų jie nesteikia tas faktas, kad šalyje, kur yra 4 milijonai e, gyventojų, yra 1,3 milijono pabėgėlių, mm, iš kurių vienas milijonas bent jau yra e, iš Sirijos, rodo kokią situaciją e, kokia rimta yra situacija, pati šalis yra tarpininkų karo auka ir tai yra svarbiausia. Norėčiau, kad paminėtumėte ir tai. Nu, paminėtumėte, tai ką galima padaryti, kalbantis su parlamentu, kad įvairios grupuotės bendradarbiauti. Per pastarosius metus nėra jokios pažangos, nes net krikščionių partijos nesusitara tarpusavyje. Buvo e, vykdomas intensyvios darybos, kad būtų patiktas bent jau kandidatas rinkimams prezentus. Mes palaikėme intensyvios darybas e, ir su Hezbollah atstovais parlamentinių lygmenių vienu atveju, viena krikščionių partija ir šitai. E, klausosi Teherano ir jam raportuoja o suni, suni, sunitų partija bei kita krikščionių partija raportuoja Rijadui. Taigi, trumpai tariant, tai rodo, kokia drastiška situacija yra visame regione ir būtent kova vyksta dėl valdžios e, visame regione. tarp Riado ir Irano, tačiau, aišku, yra problemų tarp Turkų ir Sirijos ir visas regionas. kenčia ir nors e, Libane karo veiksmai jokie nevyksta, tačiau E, islamo valstybė bando veikti ne tik Sirijoje ir Libane. Ir tai sunku e, įvertinti tuos ryšius, tą veiklą, kuri vykdoma Riado, Riado ir Teheraną. Tokius per mm, darybas, tokius mm, galbūt ryšius galima nusitraukyti, jeigu visi demonstruos atsakomybę. Tai bus mm, e, galbūt, jeigu visi būtų prieėmę atsakomybę, jis prisėmė atsakomybę, galbūt nebūtų atsiradęs tas uh, atsiradus tą pabaisą, kuri vadinasi Islamo valstybė. Ir turime dabar kavoti su tą pabaisą. Mm. Nėra prasmės išsimti tarpininkavimu uh, Sirijoje. Būtų įdomu sužinoti, kaip jūs tai padarytumėte. Ir jeigu galvosite, kad reikia palaikyti ryšius su vyriausybė, tai jie juk kasetinės bombas naudoja atakuodami civilius gyventojus. Situacija yra drastiška, tačiau socialinės problemos dar netokios baisios Libane kaip Jordanija. Tačiau jokių problemų neišspręsime, neišsprendę politinių problemų. Ir man įdomu, kaip užtikrinti bendrą politinį procesą. Sirijoje mums to padaryti nepavyko. nebuvo jokių darybų su rusais, kurie norėjo išlaikyti Asado valdžioje. Mums reikia bendros apžalgos, kad galėtume per mūsų komitetą užtikrinti kažkokią bendradarbiavimą, kad tos delegacijų vizitai būtų e, prasmingi. Toliau, kitas klausimas. E, pone Matijas dar kartą. Ačiū pirminkė, aš suprantu jūsų požiūrį. Tačiau ne visuomet pakanka e, pažvelgti iš išorės ir sakyti, kas už ką yra atsakingas, ar Riedas, ar Teheranas, ir spręsti, ką jie čia daro. Kalbame apie tai, ką mes galime, mes galime padaryti, ką turėti galvoje, kad reikia galvoti apie ES atsakomybę, ją vertinti ir ne vien tik tai e, štampuoti rezoliucijas, teikti pareiškimus, reikia sugebėti nuvykti į vietą. Nors galbūt e, vien tik tam, kad patvirtintume tai, ką jau žinome. Tam čia ir susirinkome. Nes kitaip, kam būtų reikalingos tos delegacijos, kam reikalingas komitetas. Jis reikalingas tam, kad galėtume kažką padaryti Europos Sąjungos vardu. Na ir aš sakyčiau, kad mūsų darbas būtų ribotas, jeigu mes e, už e, mokesčių mokėtojų pinigus e, rinktume tik tai rezoliucijas ir nuomonės ir daugiau nieko nedarytume. Na, aš, mėla kolegė, dabar nieko nesupratau. Šis komitetas ir jo pirmininkas lankėsi įvairiausias e, pabėgėlių stovyklose per pastarosius 15 mėnesių. Vykome į Bagdadą, nors e, buvo apšaudomas oro uostas. E, mes rizikavome asmeniškai keliaudami tą regione. Ir dabar jums sakyti, Įvairių sakote, kad nepakanka čia sėdėti, aš manau, ir, ir plepėti. Aš manau, kad jūs manęs visai nesiklausote, ką aš sakau. Tiesiog aiškinate, kas daro kažką geriau ar blogiau. Apie tai esame kalbėję. Aš kviečiau jums, pakviečiau jūs pateikti informaciją apie jūsų apsilankymą ir dabar sakyti, kas daro mažiau, kas daugiau, tai tikrai neteisinga, negalite įsprausti mane į kampą, sakyti, papasakodama, ką jūs padarėte, reikia įvertinti visų patirti ir elgtis protingai, tiesiog nekaltinti vieni kitų dėl to, kas daro daugiau, kas mažiau. Ačiū Jums ir Jūsų delegacijai, Jūsų delegacijos nariams kad vykote šią sudėtingą kelionę. Ačiū už Jūsų komentarus. Aš išdėčiau savo nuomonę apie regioną, tačiau aš nesutinku su Jūsų labai kritiška nuomonė pabaigoje. Aš nieko nekaltinu. Atsiprašau, bet labai gerai, kad komitetas radauja su delegacija. Aš nieko, niekuo nekaltinau. Todėl nespartau jūsų paskutinių komentarų. Kaip ir komitetas dirba, mes taip pat dirbame. Tiesiog reagavau vieną iš jūsų rekomendacijų. Komitetas dirba savo darbą, delegacija dirba savo darbą. Tikėkime, kad bendradarbiavimo dvasia vyraus, jis patikė rekomendacijų, aš jas atsižvelgiau ir tiesiog pakomentavau šį beitą. Galbūt dabar kalbame apie skirtingus dalykus. Aš tiesiog norėjau pasakyti, kad aš dėkoju už kvietimą e, pateikti informaciją ir delegacijos vizitą ir dėkoju kolegams, kurie pasisakė apie tai. Mums, aišku, reikia dirbti kartu. Yra daug e, dar darbo šioje srityje. Ir tuo ir baigsiu. Ačiū. Ačiū. Ačiū už šios paskutinius žodžius. Galbūt e, mano gerai žinomas jautrumas privertė mane pasakyti galbūt ne visai tinkamai, tačiau aišku, mes sieksime ir toliau bendradarbiauti. Dabar pereiname prie keitimosi nuomonėmis su pone Majorenko jeigu jie atvyks.